ir netitinka ES teisės aktams. Jeigu ne, ką daryti toliau? Mes irgi norime tą žinoti, kuo galima greičiau, ponė komisarė. Verde, Dėkoju. Žaliųjų vardu. Sargentinį, dvi su pusė minutės.